Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Prašyčiau visus susėsti. Aš a, norėčiau paskelbti, kad a, birželio mėnesį nutraukta parlamento sesija.